Tikrai kova su smurtu yra be galo svarbus dalykas ir dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Jimenez Beserel. Pusantros minutės prašom. Ačiū pirmininkė. Nuo tada, kai dirbu Europos parlamente, mano prioritetas yra aukų gynimas, kad ir kokios tos aukos bebūtų. E, šiandien kalbame apie nuo smurto nukentėjusias moteris Mes turime visuomeniai pademonstruoti, e, kad problema yra labai didžiulio masto, ne vien tik tais Europoje, bet ir visame pasaulyje. Su šia problema susiduria visi visuomenės sluoksniai, nuo skurdžiausių iki turtingiausių. Nėra jokių ribų. Negalima nuo šio reiškinio pabėgti moteris tampa aukomis vien tik dėl to, kad yra moteris, jos patiria e, psichologinę e, ir e, taip pat fizinę žalą, jos miršta, dėl to mums reikia bendros strategijos. Aš kaip pranešėja dirbau ir su apsaugos orderio klausimu. Šiandien tai yra jau naudojamas teisėkuros e, e, instrumentas, bet to nepakanka. Vis dar yra daug moterų ir, ir, ir mergaičių, kurios tampa smurto aukomis, kurios tampa priekybos žmonėmis aukomis. E, Popiežių šiandien kalbėjo apie tai, kad dirbdami mes visą laiką turime orientuotis į žmogų. Žmogus, žmonės turi būti mūsų dėmesio centre. Mes dabar turime atkreipti dėmesį tas moteris, esame jiems skolingi, esame skolingi ir jų verkiantiems vaikams. Liukard. Milinoji kortelė, ar jūs e, primtumėte klausimą pagal mėlynę kortelę, jeigu tai prašoma? Ponas Etheridge, dėkoju. Ar jūs pritarėte, kad e, šis reiškinys paplitęs dėl to, kad e, visuomenė nesilaiko vertybių? E, tas asmo, kuris muša moterį, e, nėra vyras, e, jis net nėra žmogiška būtybė. Ačiū. Na, aš tikrai pritariu tam, ką jūs pasakėte. Aš iš tikrųjų manau, kad daug kas priklauso nuo mokymo, nuo auklėjimo. Aš per pusantros minutės negalėjau plačiai pasisakyti, bet iš tikrųjų manau, kad e, labai daug kas priklauso nuo vyrų ir berniukų auklėjimo. Manau, kad e, į šią problemą reikėtų atkreipti ir vyrų dėmesį. Manau, kad vyrai patys pirmieji turėtų kovoti su e, šią problemą. Dėkoju toliau, pane Arena. Šiandien yra Europos kovos su smurtu prieš moteris diena. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtumėm į dešinę ar į kairę, mūsų yra trys. Tai reiškia, bent viena iš mūsų trijų patyrėme smurtą. Sunku tai šiandien pasakyti. Jeigu pažiūriu į dešinę ir į kairę, nematau daug vyrų. Bet būtent yra, kad moteris patiria smurtą, e, reiškia, kad yra to smurto vykdytojų. Aš noriu padėkoti vyrams, kurie vis tik tai šiandien yra salėje. Ir mes turime perduoti tą žinę tiem, kas vykdo tai, kas yra Bet reikia lygiai taip pat galvoti ir apie sankcijas ir paskui tolesnius veiksmus. Kas trečia moteris? Tai yra baisu. Per tą laiką, kiek dirbu parlamente, mes vis kovojame su tuo, bet vis tiek skaičiai auga, dėje dėje auga dėl to, kad tas smurtas nemažėja, bet e, taip pat reikia pasakyti, kad vis tik tai kai kurios valstybės sugebėjo pritaikyti priemonės, kad moteris nebūtų priverstos užsidaryti e, kažkur tai privačioj tik tai srityje, kad jos galėtų e, kreiptis į mediką, kad galėtų kreiptis į teismus ir todėl tie skaičiai taip pat didėja. Tačiau turime tuos skaičius, turime tuos faktus, taigi Aišku, galime kalbėti apie komisijas, ekspertų grupės ir visą kitą atliktą darbą, tačiau komisarė, šiandien atėjo laikas veikti ir mes reikalavome, kad kaip galima greičiau ir kaip jūs ir sakėte, e, būtų ratifikuota Stambulo konvencija tiek komisijos, kad iš tikrųjų būtų galima taip pat pritaikyti ir veiksmų programą, nes nepakanka vien tik ratifikuoti e, dokumentą, reikia, kad tai taptų praktika kiekvienoje valstybėje, nes nėra tos kultūros kultūros nėra tų skirtumų skirtumų, kurie leistų pasakyti, kodėl vienos valstybės geriau apsaugo moteris nei kitos. Mes tikrai turime sukurti bendrą europinę sistemą, kad visi būtų informuojami, kas yra tie, kurie vykdo tos veiksmus, kad būtų atitinkamai e, būtų visos priemonės numatytos ir sankcijos būtų tinkamai pritaikomos ir tolesnės priemonės būtų pritaikomos, kad iš tikrųjų um, tai, kad galėtume pasakyti, kad šie metai yra tikrai europiniai metai kovos su su smurtu prieš moteris. Komisarė, tikiuosi veiksmų iš jūsų. Labai ačiū. Aš tikrai nenoriu jūsų nutraukti, nes nagrinėjame labai svarbu rimtą klausimą, bet vis dėlto e, reikėtų laikytis nustatyto kalbėjimo laiko. Aš e, norėčiau dar pasakyti, kad e, poniai Arena, kad mūsų kalbėtojų sąraše yra ir du vyrai. Tai įdomus pastebėjimas. Dabar suteiksiu žodį pusantros minutės poniai e, Žitmenska. Prašom. Dėkoju. Pirmininkė, ponios ir ponai. Mes e, gavome e, duomenų apie smurto prieš moteris apimtis ir noriu dar pridurti štai, kad 14 procentų uh, nuo smurto namuose nukentėjusių moterų drįsta e, e, kreiptis į policiją. Taip pat labai nedaug yra užregistruojama išprievartavimų. Tik tais nedidelė dalis žaginimo yra e, užregistruojama oficialiai. Taigi manau, kad tikrai būtina spręsti šį klausimą. Aš tikrai tikiuosi, kad ir teisėjai imsis veiksmų e, nukentėjusių moterų teisėms apsaugoti. Aš manau, kad tai ne vien tik tais nukentėjusių moterų ar jų šeimų problema. Tai yra visų mūsų problema. Yra e, daug. E, mes neturėtumėm klausti, kaip auka buvo apsirengusi ar kur ji ėjo, e, kur ji patyrė smurtą. Mes turėtumėm daryti viską, kad joms padėtumėm. Pane Besera, prašom. Ačiū. Pirmininkė, aš tikrai Nustebau išgirdusi, kad trečdalis moterų patyrė smurtą per savo gyvenimą vien tik tais dėl to, kad jie yra moteris. Tai yra tikrai labai e, šokiruojantis skaičiai. Tik e, trečdalis e, aukų apie tai praneša policijai. Aš manau, kad mes turime skubiai imtis veiksmų. Reikia tikros revoliucijos, reikia kuo skubiau ratifikuoti Stambulo konferenciją. Tai yra teisiškai staisantis dokumentas skirtas kovoti su smurtu šeimoje. Konvencija yra instrumentas, e, svarbus instrumentas, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už e, to instrumento įgyvendinimą ir e, kovą prieš smurtą prieš moteris. Mes turėtumėm apsaugoti nukentėjusias moteris ir patvirtinti reikalingus teisės aktus, užtikrinančius, kad e, nusikaltelis bus e, persikėjimas. Konvencija jau parengta, kodėl mes jos neratifikuojame? Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Švedija, Danija, Austrija ir Malta e, pasirašė, ratifikavo šias šią konvenciją. Bulgarija, Estija, Airija, Čekija, Kipras ir Latvija dar net nepasirašė tos konvencijos. 14 valstybių narių pasirašė, bet neratifikavo. Tai aš norėčiau paraginti visas valstybės narės atkreipti dėmesį į šią konvenciją. Pirmininkavimą perimsinti Latvija turėtų pasistengti, kad konvencija būtų tinkamai gyvendinta. ES turi kalbėti vienu balsu. Vienu balsu kovodama su smurtu prieš moteris. Taip pat mes turėtumėm primti tokius teisės aktus, kurios, kurie padarytų galą smurtui prieš moteris. Ponas Marinijų norėtų pateikti klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą. Ar jūs priimate klausimą, jeigu tai prašom? Ponas Marinijų. Dėkoju. E, šią popietę mes kalbame apie tikras tragedijas ir jos, jų šaknis yra kultūrinės. E, moteris yra tarsi pavaldžios vyrams. E, štai tarkim ir dabar moteris bažnyčioje negali tapti dvasininkėmis Ir pagal katalikų tradicijas likščiol moteris turi prisiekti e, paklusnumą vyrui. Kalbame apie e, tikrą smurtą prieš moteris. E, pagal mėlyną kortelę 30 sekundžių galima skirti atsakymui ir tiek pat klausimai. Prašom. Šiandien ryte mes kalbėjome apie orumą, apie tai, kad orumas yra pati svarbiausia vertybė aukščiau visko. Ir moteris taip pat nusipelno e, orumo. Popežius kalbėjo apie bendrą, bendrą žmogišką orumą taip pat, tai apima ir moterų orumą. Pane Bjork. For, for the day being. Eh, jag skulle vilja börja med att tacka alla de kvinnor som har jobbat outtröttligt för... Taip, šiandien per mano pavardę Bjork. Aš norėčiau E, pritarti Evai Brit Svensson, kuri e, labai daug e, nuveikė spręsdama šios klausimus atitinkamame komitete. Komisarė pateikė nemažai statistinių duomenų ir jie mane tikrai sukretė. Matome, kokia yra neprimtina dabartinė padėtis. Moteris patiria smurtą vien tik tais dėl to, kad yra moteris. Uh, Moterys ir merginos neturi teisių. Ir mes keliame savo klausimą, kaip tai yra įmanoma. Ar tai yra kultūrinis klausimas, tradicija, kad moteris yra pavaldi vyrui. Kalbame apie tokią kultūrą, kurioje mūsų kūnas tarsi mums, mums pačioms nepriklauso. Tai yra seksistinė kultūra. Ko gero visi pažįstame moterų arba merginų, kurios buvo išprievartautos, bet ko gero nei vienas nepažįstame nei vieno prievartautojo. Tokia yra realybė. Nebeturime ieškoti e, pasiteisinimų, turime imti skubių veiksmų. Yra reikalingas yra reikalingi nauji teisės aktai, kurie veiktų iki to laiko, kol įsigaliotų Stambulo e, konvencija ES lygmenių. Ačiū. Dėkoju. Toliau e, ponas Urtisan. Comisaria, eh, no se dice a, a, a menudo, pero yo sí quiero decirlo. La desigualdad. Eh, Žmonės nedažnai tai sako, bet pasakysiu, nelikybė visuomenėje Mm, skatina smurtą, o paslaugų apkar, apkarpimas dar labiau didina smurtą. Kolegos jau minėjo tos skaičius šiandien. Lapkričio 25 dieną mes turime pasmerkti tą faktą, kad neturime konkretaus teisės akto, kuris būtų skirtas kovoti su smurtu Europos lygmeniu. E, jūs sakėte, kad bus nuorodų į lyčių, lyčių lygybės dokumentuose į tą smurtą, tačiau reikia atskiro e, teisės akto. Ir e, noriu pasakyti, aišku, kalbant apie lyčių lygybės stebėsinos centrą, reikia mums to centro ir Stambulo Stambulo konvenciją aš sutinku, valstybės narės privalo ratifikuoti šią konvenciją. Ir, ir vis tik tai vien to nepakanka, mums reikia ir Europinio lygmens teisės akto. Taigi kreipiuosi į Jūs ir raginu Jūs, kad toks teisės aktas būtų pasiūlytas ir priimtas. Mums jo reikia. Nesajuto. Grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė, sako pane Ajuto. Šiandien yra pasaulinė smurto prieš moteris dienas, diena ir dabar mes bandome įtikinti komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto. Nors atitinkamos kompetencijos priklauso valstybėms narėms, bet mes vis dėlto tikėjomės, kad komisija pateiks pasiūlymą, ypač turint omeny, kad nemažai valstybių narių, tame tarpe ir Italija, jau ratifikavo Stambulo konvenciją ir priemė atitinkamus teisės aktus. Smurtas prieš moteris yra ne vien tik fizinis, labai dažnai jis yra ir psichologinis. Prieš moteris smurtaujama namų aplinkoje, stebint mažamečiams vaikams. E, yra dažnai skambinama pavojaus varpais, bet e, jų neišgirstama, vis dar trūksta teisės aktų e, jeigu būtų reikalingi teisės aktai, būtų gal pavykę išvengti daugelio tragedijų. Ehm, noriu paminėti keletą atvejų. Pavyzdžiui, Liučija Nibali buvo apipilta rūkštimi. Ta padarė du jo buvus, jos buvusios sužadėtinės pasamdyti žudikai. Taip pat Čisterna e, Dilatina mieste e, e, vyras smurtavo prieš moterį ir galiausiai ją nužudė 6 ir 7 metų vaikų akivaizdoje. Kaip kad parašyta Eures naujausioje ataskaitoje, E, Italijoje e, buvo užregistruoti 179 atvejai, kai buvo nužudoma moteris. Tai yra viena moteris kas dvi dienas. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Jums buvo skirta tik viena minutė. Dabar žodis e, poniai Morvai, prašom. Legáns öltönyben, drága karórával a kezén, mászkál az utcán, sötétedés után. Ma... Paprastai žmonės vaikšto vakarais gražiai apsirengę. Ir, na, grėsmė didelė, kad bus apvokti. Ir iš tikrųjų, kalbant apie moteris, kurios yra smurto aukos, galima tą pasakyti, taip nutiko mano šalyje. Rekomenduočiau geriau naudotis vaizdo rašymo priemonėmis. Ir žinoma, turi būti surasti nusikaltėliai, nes kova e, smurtas prieš moteris yra rimtas nusikaltimas. Pone Matera. Ačiū pirmininkė. Matydamas kad Europos komisija dar nemano, jog atėjo laikas patvirtinti teisės aktą, kuriam e, galėtume visi pritarti. Aš išgirdusi komisijos pateiktus skaičius buvau tiesiog nustebusi. E, ar noriu pasiterauti komisijos, kaip Jūs manote, ar e, toks didžiulis smurto, tokia didžiulė smurto apimtis iš tikrųjų siekia ir trukdo pasiekti ir ekonominius tikslus. E, pirmininkė, komisarė, kolegos, Europos parlamentas jau ilgą laiką reikalauja, kad galų gale būtų pateiktas pasiūlymas dėl direktyvos e, kuri ir reikalinga direktyva, kuri pabaigtų moterų žudimą. Reikia tinkamų veiksmų ir nacionalinių lygmenių tam, kad aukos būtų apsaugotos ir kad galėtų e, lengviau kreiptis į teismus. Komisarė, savo pasisakymo pradžioje jūs pateikėte skaičių. Sakėte, kad 33 e, e, procentai moterų tapo smurto aukomis taip pat ir seksualinio smurto aukomis sakėte, kad be galo daug moterų patiria smurtą bent kartą per savo gyvenimą. Kaip Jūs manote, ar dabartiniai teisės aktai užtikrina pakankamą e, smurto aukų apsaugą? Galbūt reikėtų europinių veiksmų. E, šiandien minėdami šią e, svarbę kovos su smurtu prieš moteris dieną, mes turėtumėm suprasti, kad kova su smurtu yra demokratijos apraiška. Speaking. Ačiū, raginčiau laikytis nustatyto laiko vieną minutę, ponia Blinkevičiūtė. E, ačiū pirmininkė. Praeitą savaitę mano gimtojoje šalyje Lietuvoje buvo išžaginta ir žiauriai nužudyta dvidešimtmetė studentė kur kaip jos mama sakė kurių net vabalėlio nedrįstų nuskriausti. ir taip kas trečia moteris mūsų išsivysčiusioje demokratinėje europoje patiria smurtą dėl savo lyties septynios moterys kasdien europoje miršta nuo smurto ar mes dar galime ignoruoti tokį žmogaus teisių pažeidimo mastą ar mums tai yra priimtina? atsakymas jokiu būdu ne būtent todėl mes europos parlamento nariai ir niekada ir nenustosime raginti komisijos pateikti europos sąjungos kovos su smurtu prieš moteris direktyvos pasiūlymą. asmeniškai įsitikinusi kad viena atskira priemonė nepadės panaikinti smurto prieš moteris turime imtis suderintų veiksmų visose srityse teisės teismų priverstinio vykdymo infrastruktūros kultūros švietimo socialinių ir tik tai tokiu būdu gali būti pasiektas rezultatas. taip pat raginu komisiją įsteigti europos smurto prieš moteris ir mergaites stebėjimo centrą ir tai galima būtų padaryti kuriant ne naujas institucijas tačiau praplečiant galimybes lyčių lygybės institutui atlikti šitą funkciją. ačiū. Um, dabar vienai minutei ponia wiśniewska. szanowni państwo! dzisiaj ojciec święty franciszek. labai ačiū pirmininkė. Šiandien į mus kreipėsi pats popiežius. Jis sakė, kad jeigu, kad jeigu mes netikėsime Dievu, tai pasaulyje atviros smurtas. E, smurtas pažeidžia žmogaus orumą. Kiekvieną dieną moteris visame pasaulyje patiria įvairias smurto apraiškas daug smurto yra ir išsivyščiusiose šalise. Žudomos musulmonės moteris, šis smurtas labai paplitęs ir Europoje. Mes neturime su tuo taikytis, mes turime moterims padėti. Reikėtų papildomų veiksmų teisės saugos srityje, naujų teisės aktų, bet tai problemos iš esmės neišspręs. Kiekviena valstybė narė jau turi pakankamai įvairių teisės aktų. Ir aš nemanau, kad e, europinių lygmenių dar reikia papildomų direktyvų ir reglamentų. Valstybės narės tiesiog turėtų e, įgyvendinti jau primtus teisės aktus. Ačiū. Thank you. Pane Berder, minutė 30 sekundžių. Ačiū gerbiamoji pirmininkė komisijos narė. Šiemet Europos pagrindinių laisvių agentūra paskelbė ataskaitą ir mes pamatėme, koks yra smurto prieš moteris mastas. Ir kiek nedaug tų nusikaltimų, apie tos nusikaltimus pranešama. Viena iš dešimties moterų yra patyrusi seksualinį smurtą. Viena iš dvidešimties buvo žaginta ir viena iš penkių patyrusi vienokią ar kitokią fizinę arba seksualinę prievartą nuo, dėl dabartinio arba buvusio partnerio. Ir komisija nereaguoja į Pavanovos pranešimą. Taip prašoma iki 2014 metų pabaigos parengti teisėkuros pasiūlymą, taip pat ES strategiją ir veiksmų planą jau gruodis ir dar nematėme to dokumento. Gerai, kad komisija ėmėsi veiksmų dėl moters lyties organų žalojimo. Ir, tačiau vis tiek dar reikia sulaukti to plano, turime veikti dabar, nes tai vyksta Europos žemėje ir Europos moterys nukenčia. Smurtas prieš moteris, bet kokia forma, ar tai būtų jų išnaudojimas, ar priekyba, ar smurtas šeimoje, visus tos klausimus turime spręsti ir negalime jų spręsti atskirai. Jie yra visos didelės visuomenės požiūriui moteris e, dalis. Taigi ir ES lygmenių ir valstybių narių lygmenių turime veikti dabar. Um, Ačiū dabar žodis poniai Kunevai. Ačiū. Tikiuosi, leisite man kalbėti sėdinčiai, nelabai gerai jaučiuosi. Uh, Tie skaičiai dėl ir, psichologinio ir fizinio smurto, tie, kad 33 procentai moterų patiria tokį smurtą per savo gyvenimą, tai iš tikrųjų išogiruojantys skaičiai. Smurtas prieš moteris turi daug aspektų. Ir tai nesusiję nei su socialinė klasė, nei su pajamomis, e, nei su šalimis. Tai gali nutikti ir šeimoje, vis, ir visu, visoje visuomenėje ir tokie reiškiniai plinta. Labai svarbu, kad būtų gerbiamos aukų žmogaus teisės, kad išklausytume jas. Tačiau dabar atsiranda ir ekonominis smurtas ir jis jaučiamas Graikijoje. Tie, kurie dirba, E, turi sutikti gauti mažesnį, mažesnę algą, kad apskritai galėtų dirbti. Ir toks reiškinys tai būdas e, sumenkinti moter žmogaus teisės ir tai yra tam tikra smurto forma. Dabar moterys yra raginamos neiti motinystės atostogų, nes joms grasinama, kad praras savo darbo vietą. Ir jeigu mes kovojame su smurtu, kuris vyksta, mums reikalingi teisės aktai, kurie, kurių turėtų būti laikomasi. Turime užtikrinti, kad e, ir Europos taryba e, dirbs tuo klausimu ir kad bus ratifikuota Stambulo konvenciją, kad būtų vienodos sąlygos siekiant užtikrinti moters žmogaus teisės. Toliau, ponedėlį. Fizinį seksualinį smurtą yra patyręs didžiulis skaičius moterų. Tas skaičius yra baisus, negalime ignoruoti tokios skaičios komisarė. Kaip taip gali būti, kad jūs tik dabar apie tai išgirdote? Kaip taip įmanoma, kad išraginimas vis dar nėra pripažįstamas, ne visose valstybėse narėse jis yra pripažįstamas kaip nusikaltimas? Kada bus patvirtinta Stambulo konvencija, kad būtų sukurta visa sistema, kad būtų galima um, persekioti visus tokius nusikaltėlius? Kodėl tik septynios valstybės narės tai ratifikavo? Kodėl jūs, komisarė, vis dar nepateikėte teisės akto pasiūlymo, kad būtų galima pritaikyti prevencinės priemonės? Reikia imtis veiksmų jau dabar ir čia. Mes reikalavome, kad būtų Europos smurto prieš moteris ir mergais stebėjimo centras. Mes norime, kad būtų visos prevencinės priemonės taikomos. Iš tikrųjų, reikia padaryti spaudimą valstybės narėms, kad jos ratifikuotų Stambulo konvenciją. Ir pabaigai, tikrai nebegalime daugiau laukti traukti. Kolegos, laikas yra moteris ištraukti iš to zonos, kur įstatymai negalioja. Tai liečia mus visus. Ačiū. Is... Ačiū. Toliau, ponia Parker. Vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Dėl vieno dalyko esu įsitikinusi ir niekas apie tai nekalbėjo, tai visiškai laisvas žmonių judėjimas Europos Sąjungoje. Dėl tokių atvirų durų emigracijos policijos mes net negalime patikrinti naujai atvykstančiųjų e, įrašus dėl nusikalstamumo ir dėl to atsiranda didelė smurto galimybė, prekiaujama moterimis ir yra tam sudaromos visos galimybės ir neužduodami jokie klausimai. Ir netgi negalima patikrinti visko, tai iš tikrųjų nenormali situacija. E, raginama, e, kad būtų daugiau atsakomybės, tačiau neleiskime nusikaltėliams laisvai įvažiuoti į mūsų šalis. Mums reikalingas tikras patikrinimas pasienyje, kad nusikaltėlių gaujos prekiaujančios žmonėmis negalėtų taip laisvai vykti iš vienos šalies į kitą. Ir tik tuo met mes galėsime geriau įveikti šias problemas, su kuriomis jau dabar susidurime. Ačiū. Toliau vienai minutiai, ponia Majer. Atsiprašo pirmininkė, regis ir iškelta mėlynoji kortelė. Ar pritartumėte tam, ar atsakytumėte į klausimą, prašau. Atsiprašau, bet tikrai sukrėtė tai, ką tik išgirdau, laikantis to principo, kad iš, pra, iš prievart adaptavimo klausimai yra tokie svetimi klausimai, tai yra svetim šalių dalykas, aš, man atrodo, tai yra ne, nepriimtina. E, e, Taip suteiksime Jums galimybę atsakyti. Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį iš tai, ką Mano šalyje prieš du mėnesius įvyko tragiška žmogžudystė. Buvo nužudyta jauna moteris ir regis lietuvis, kuris jau buvo anksčiau teistas už nužudymą. Jis laisvai atvyko į šalį ir gal būtų buvę galima išsaugoti tą gyvybę jeigu būtų pati, tinkamai patikrintas kiekvienas įvažiuojantis asmuo ne, mes nepakankamai vertiname tikrinimo svarbą pasienyje. Dar antra mėlynoji kortelė iš, iškelta, ponė Bierder. Uh, Na, jau tikrai suinterigavote mane, kalbėdama apie tai, kad reikėtų sustabdyti laisvą judumą. Kaip galima sustabdyti, pavyzdžiui, iš Šiaurės Airijos jungtinę karalystę vykstančius nusikaltėlius? Klausimas yra ne tik susijęs su tikrinimu, bet svarbu žinoti, ar žmogus turi teistumą, nes e, mums potencialioms aukoms reikia žinoti, kur tie teistieji asmenys ir kur jie vyksta. Tikrai nepritariu tam. Ačiū Jums, o dabar toliau ponas Meijer, vieną minutę Jums. Ačiū pirmininkė. Jūs e, busite šokiruoti dėl to, ką aš pasakysiu. Nenatūralus dalykas yra e, lygios vyrų ir moterų teisės. Tai ne mano mintis, taip prieš porą dienų pasakė Turkijos e, prezidentas Erdogan. Aš šio žodžiu su jų, susijęju su šiandien vykusią diskusiją. Uh, nes tokios mintis iš tikrųjų glaudžiai siejasi ir su smurtu prieš moteris. Deja, 21 amžiuje vis dar smurtama prieš moteris, jos kenčia e, priespaudą. Trečdalis moterų nukent, yra nukentėjusios nuo smurto. E, taip yra ir Švedijoje, ir e, Lesote, Bostvanoje, taip pat ir Belgijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje karalystėje prisimenu Rotendamo atveju, kur e, mergaitės buvo e, kankinamos ištisus dešimtmečius. Man atrodo, kad e, gana kalbėti politiškai korektiškai apie šią problemą. Iš tikrųjų, imigrantai visiškai kitaip suvokia moterį ir jos vietą pasaulyje, negu kad mes. Pusantrai minutiai, ponė Esteras. Ačiū pirmininkė. Turime, ką mes turime padaryti, tai yra turime nepasiduoti, turime surasti jėgų savyje. Ir štai iš žaginimo, kos Bosnija tą sakė, turime rasti jėgų savyje. Uh, nusikaltimai gali įvairių pavydalų surasti - ekonominių, fizinių, priverstinės vergijos, seksualinės vergovės, priverstinių vedybų. Kaip sakyta, trešdalis moterų ES yra patyrusios smurtą per savo gyvenimą. dabar paauglės ypač susiduria su kibernetiniu priekabiavimu. Uh, 2600 žmonių, moterų gyvena tokiose valstybėse, kur smurto rizika yra dar didesnė, kadangi nėra kriminalizuojami tokie veiksmai. Ir tai vyksta Europos Sąjungoje visa visuomenė turi dalyvauti sprendžiančias problemas. Turime užtikrinti aukų apsaugą, turime užtikrinti nusikaltėlių persekiojimą, turime sulaužyti tą tylos sieną, turime kalbėti už, tuo, už lesbiečius, gėjus, transeksualus ir kitus asmenys, kurie yra nepalankioje situacijoje. Rodrygės. Labą dieną. Stambulo konvencija įtvirtina moterų teises, numato mm, prevenciją, tyrimą, persiokiojimą, visa tai yra numatyta, tačiau aš abejoju dėl šių tikslų gyvenimo. Girdėjome e, Ir 60 milijonų moterų um, mm, ES yra patyrusios seksualinį smurtą, o kiek moterų ir vaikų vaikų yra patyrę e, genitalių žalojimą ir panašius dalykus. Ką mes darome, kad e, moterų kūnai e, nebūtų žalojama, kad moterų orumas nebūtų paminamas. Stambulo konvencija garantuoja geresnę moterų apsaugą. Taip, e, skaičiai dėl smurto prieš moteris rodo, ką dar reikia padaryti. Taigi, kokių teisės aktų, e, teisinių priemonių imasi valstybės narės? Ar yra ratifikuota Stambulo konvencija? Kokie yra monitoringo mechanizmai kūrėmi? Uh, E, kokios bausmės yra taikomos, ką komisija daro kad visos valstybės narės ratifikuotų konvenciją. Ir pabaigai um, toks sutapimas yra uh, ta konvencija. Um, tikrai teisingai vadinama e, Stambulo konvencija. Prisiminkime iš Turkijos pareiškimus, kad vyrų ir moterų lygybė yra priešinga prigimčiai. Negalint. Ačiū pirmininkė, e, niekas čia nepasisako už smurtą prieš moteris, tačiau mes iš tikrųjų turėtumėm vieningai veikti ir ieškoti būdų, kaip e, mes čia iš Europos parlamento galėtumėm padėti, padaryti kažką. Su 28 valstybės narės turi teisės aktų, kur, kurie numato, e, kad smurtas prieš moteris yra baudžiamas nusikaltimas, tačiau ne visuomet tai yra įgyvendinama, nėra gyvenimo užtikrinimo. Londone prieš 30 20 metų metropolitano policijos vadovas, kuris vadovavo viso Londono policijai, pareiškė, um, kad, reikia, kad uh, iš tikrųjų um, benamiai šunys ir būtinis smurtas tai yra tas menkavertis policijos darbas. Tačiau uh, kas antra moteris yra nužudoma partnerio Junktinėje karalystėje. Uh, ką mes kriminalizavome prieversnės vedybas, mes, pri, mes turime tokį, tokį įstatymą, kuris leidžia leidžia policijai atskleisti um, uh, informaciją apie ankstesnę smurtinę veiką partnerio, kad būtų galima užtikrinti prevenciją. Tačiau, ponios ir ponai, um, imkime bendrų veiksmų, raskime būdą dirbti, kad e, padarytumėm galą šiems reiškiniams, o ne vien tik tai uh, kažkuom piktintumėmės ir uh, pik, kažką kalt, kažko kaltinumėm komisijai. komisija. Pirmininkė, aš atsiprašau, tačiau tikrai labai viršėjate pasisakymo laiką. Dabar, ponia Bilbao. Ačiū pirmininkė. Europai reikia, kad visos valstybės narės apibrieštų bendras etinės, teisinės um, normas, kad būtų galima užtikrinti um, apsaugą um, nuo smurto nukentėjusioms aukoms, moterims ir nepilnamečiams. Ir iš tikrųjų reikia kovoti su visais nusikaltimais, ne vien terorizmu. Ir uh, vis tik tai mm, lyčių pagrindų vykdomiams nusikaltimams uh, už, uh, su jais kovoti trūksta vienybės. O ta, o tie reiškiniai labai giliai įsišakninėje visuomenėje. Pasižiūrėkime, reikia palyginamosios statistikos, reikia tą statistiką rinkti. Um, labai svarbu, kad trūksta aktyvios politikos, trūksta to kovos su seksist politiniu elgesiu ir kultūra. Komisarė, ar jūs ketinate kažkokias tai sankcijas taikyti, kai taip neteisingai elgiamasi? Kozlovska. Pane Kozlovska, pusantros minutės. Dziękuję pani przewodnicząca. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Smurtas yra nusikaltimas, paplitęs visame pasaulyje. Smurtas yra e, daugiamečio moterų diskriminavimo pasiekmė. Mes turime pažamoti šį smurtą, tai yra mūsų pareiga. Aš Pritariu tam, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos. Stambulo konvencijoje kalbama ir apie prevenciją bei e, lyčių lygių galimybių politiką. Ponios ir ponai, e, valstybės narės deda pas, pastangų kovodamos su smurtu, bet mums reikia uh, E, vieningų standartų, kad galėtumėm palyginti gautus duomenis, tai yra esminis dalykas. Ir čia aš norėčiau pateikti klausimą Europos komisijai. Galbūt egzistuoja kokia nors galimybė pateikti rekomendacijas, o vėliau ir direktyvą. Dėl to, kokį metodą reikėtų uh, E, naudoti, kalbant apie kovos e, su smurtu harmonizavimą, nes kitaip mums nepavyks e, kovoti su šiuo reiškiniu. Dėkoju toliau pane Jotova. Ačiū pirmininkė. Bulgarijoje įvyko forumas, kur, kuris vadinasi tyli e, smurto rauda. Seminare buvo padarytos išvados, jos yra tikrai liūdnos. Taip pat seminare buvo pademonstruotas ir ryštas kovoti su šia problema. Kreipiuosi į Europos komisiją. Mums nereikia kažkokių tai naujų organų, mums reikia strategijos, mums reikia teisingų teisės aktų. Uh, E, ne tik, kad būtų ginamos smurto aukos, bet ir kad būtų vykdoma smurto prevencija. Mums reikia tinkamų instrumentų tiek nacionalinių, tiek ir europinių lygmenių. Būtina ratifikuoti Stambulo konvenciją ir tai, kas parašyta Stambulo konvencijoje, neturėtų likti vien tik tais žodžiais. E, tikras paradoksas, kad e, Turkijos prezidentas Erdogan sako, kad moteris turi likti namuose, nors pati konvencija vadinasi Stambulo konvencija. Aš tikrai manau, kad būtina siekti naujų teisės aktų. Dėkoju pusantros minutės poniai Komodinį. Ačiū, pirmininkė. 13 milijonų moterų Europos Sąjungoje patyrė smurtą, 3,7 e, e, milijono moterų patyrė, seksuali, patyrė seksualinį smurtą. Smurtas prieš moteris yra ne vien tik jų problema. E, moterų sielose lieka randai. Tai yra smurto prieš jas pasiekmes smurtas prieš moteris yra europinė problema. Tai yra rimta problema susijusi ne tik su viena kažkokia valstybė nare, bet su visomis valstybėmis narėmis. Šią problemą mes galėsime sėkmingai spręsti tik tada, kai suvienysime savo jėgas. Smurtas yra plati problema, ji susijusi su žmogaus teisų pažeidimu, apie smurtą atvejus dažnai nepranešama institucijoms. Yra pažeidžiama žmogaus orumas Mes neturime užmerkti akių, mes turime įtraukti į kovos su e, šiuo reiškiniu procesą visas susijusias puses. Taip pat e, svarbu, kad procese dalyvautų ne vien tik nacionalinės institucijos, bet ir mokymo įstaigos, švietimo įstaigos. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnę šviet... E, sveikatos apsaugą Mes turėtumėm pasinaudoti visomis turimamis priemonėmis tam, kad galėtumėm užtikrinti tinkamą moterų apsaugą. Turėtumėm pakeisti vyrų požiūrį į moteris. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponia Borzan, vieną minutę prašom. Gospođo predsjedavajuća, mi danas govorimo zbog onih koje... Ačiū pirmininkė. Šiandien mes kalbame tų vardų, kurios tyli, nes jos gėdinasi. Ir jų yra be galo daug. Pastaraisiais metais 3,7 e, e, milijonai moterų patyrė smurtą. Aš, apie 80 procentų atvejų tiesiog yra nepranešama. Smurtas demonstruojamas ir namuose. Vaikai e, iš to mokosi išmoksta neteisingas pamokas. Nepakanka vien tik tai kalbėti, retorikos nepakanka. Nėra skiriamas pakankamas finansavimas kovai su smurtu. Mes turime padaryti galą tokiai kultūrai, kurioje nukentėjusios moteris tyli, nes gėdinasi. Aš tikiuosi, kad problema e, bus e, sprendžiama ir aš tikiuosi, kad jūs, gerbiama komisarė, dėsite daug pastangų problemą išspręsti. Komisarė, Europos parlamentas pavasarį paprašė komisijos pateikti 2014 metais um, teisės akto pasiūlymą, kad būtų galima sustiprinti valstybių narių darbą kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaites moteris, mergaitės Europoje vis dar kenčia nuo smurto, tai yra baisu. Ir kaip um, komis, komisija dar nieko nepadarė ir uh, ką, ką būtų galima padaryti, kad uh, visos valstybės narės ratifikuotų Stambulo konvenciją. Reikia paskelbti. Mm, uh, Kitus metus kovos su smurtu prieš moteris ir mergaitės e, metais, 2016 metus. Ir e, dabar komisija tikrai turi galimybę parodyti, kad e, lyčių lygybė yra labai svarbus dalykas ir šios problemos sprendimas yra tikrai prioritetinis. O visos moteris ir mergaitės Europoje laukia jūsų veiksmų. Pane Rėkit. Ačiū. Aš norėčiau pasinaudoti šią diskusiją ir paminėti ne vien tik tai Stambulo konvenciją, bet ir jūsų komisarė e, pradžioje paminėta Europos apsaugos orderį. Šis orderis kol kas taikomas tik tose valstybėse narėse, kuris buvo išduotas. Ir toks orderis, pavyzdžiui, taikomas, e, kai moteris yra persikėjimas, vadinamos stalkingo atveju. Bet kas atsitinka, jeigu moteris persikėjama, moteris e, išvažiuoja gyventi kitą šalį? Aš manau, kad e, iš tikrųjų labai dažnai yra primami gražus teisės aktai, bet jie nėra tinkamai gyventinami. E, Ta pasakyčiau ir apie Stambulo konvenciją. Tikrai labai graži konvencija, bet tikra gėda, kad ji taip lietai įgyvendinama. Toliau pane Kabezon, vieną minutę. Ačiū pirmininkė šiandien yra um, kovos su smurtu lyties pagrindu diena. Tai uh, reikia pasakyti, kad uh, Galime tik apgailę stauti, kad um, pirmininko kėdėje sėdi ne vyras. Manau, kad diskusijas tai būtų dar labiau paskatinę. Mes turime kalbėti apie pagrindinių teisių, žmogaus teisių pažeidimus, kai kalbame apie smurtą prieš moteris. Ir tikrai komisijai galiu pasakyti, kad e, neutralumas nėra tinkamas variantas 21 e, amžiuje, kai kalbame apie smurtą lyčių pagrindų. E, tikrai turime parodyti pavyzdį visam pasauliu, kaip galima užtikrinti, kad sukursime teisingesnę visuomenę. Taigi parodykite, kad esate lyderiai, para, paskatinkite valstybės narės patvirtinti Stambulo konvenciją. Vienočiai. Gerbiama komisarė, aš norėčiau kreiptis Jūs asmeniškai. Jūs teisingai pastebėjote, kad e, ir vyrai turėtų būti įtraukti į smurto prieš moterį sustabdymą. Aš kreipiuosi į Jūs visų pirma komisiją, o taip pat ir Jūs turite imtis veiksmų Jeigu mes kalbame apie smurto prieš moterį sustabdymą, jums tenka atsakomybė. Jūs negalite slapstytis už valstybių narių nugarų. E, jau nekarta Europos parlamentas paragino komisiją galų gale e, e, pateikti pasiūlymą dėl direktyvos skirtos kovai prieš smurtą prieš moteris Smurtas prieš moterį susijęs ir su psichiniu smurtu, su seksualiniu smurtu. Aš Jums noriu pasakyti štai ką. Jau seniai yra žinomi faktai. Dabar reikimtis veiksmų. Kas laukia, tas tampa kaltu. Smurtas prieš moteris nėra lengvas ir pateisinamas džentelmeniškas nusikaltimas. Pane Makavan. Ačiū pirmininkė. Kaip tarptautinio vystimos komiteto pirmininkė noriu pakalbėti apie tai, apie ką mes dar nekalbėjome. Tai yra smurtas lyties pagrindų, kova su juo mūsų išorės politikos rytie, ypač kalbant apie smurtą e, lyties pagrindų kritinių situacijų kontekste, kad mūsų humanitarnė pagalba, vystimosi pagalba būtų labiau pritaikyta spręsti būtent tokią aktualią problemą. Mes žinome, praeitą savaitę tarptautinio gelbimo komiteto nariai, kurie dirba su moterimis, sąlygomis tokiuose situacijose paraginam visas valstybės pasirašyti raginimą nutraukti lyčių pagrindų smurtą. Ne visos valstybės narės tai padarė. Rytoj mes skirsime Sakarovo premiją daktarui Mukvegė. Ir iš tikrųjų jis kovoja su smurtu prieš moteris ir padeda aukoms. Kitais metais mums reikia tikrai realaus veiksmų plano, paneuropinio veiksmų plano, kad kad galėtumėm prisidėti prie daktaro Mukvegi veiksmų ir galėtumėm kažką realaus padaryti jau kitais metais. Ačiū vienai minutiai. Pane Morati. Ačiū pirmininkė. Šiandien aš taip pat norėčiau kreiptis į naująją E, komisarė Jūrova ir jos paprašyti imtis konkrečių ir veiksmingų priemonių, kovojant su šia visuomenės rykšte, nuo kurios kenčia milijonai žmonių, e, moterų visame pasaulyje, taip pat ir išsivyšysiuose šalise. E, Ir dažnai tokie, toks nusikaltimas prieš moteris vyksta šeimoje, kuri turėtų būti pati saugiausia aplinka moteriai. Nepakanka e, teisės aktų, nepakanka e, faktų, skaičių, kad išspręstumėm problemą. E, ši problema nėra susijusi su atskira viena ar kita valstybė nare. Mes kalbame apie globalę problemą ir dėl to E, reikėtų, kad visi prisimtų tiek moralinę, tiek ir politinę atsakomybę. Reikėtų pan-europinės e, kampanijos, švietimo kampanijos, kuri būtų skirta visų pirma jaunajai kartai. Taip pat yra būtina, kad kuo skubiau būtų primta nauja direktyva dėl kovos su smurtu prieš moterys. Of, uh, Ačiū kolegos, dabar mūsų laukia spontaniški pasisakymai 14 prašymų pasisakyti. Atsiprašau, yra iškelta mėlynoji kortelė paskutiniai pasisakiusiai. Ar pritartumėte tam? Klausiausi diskusijos su dideliu susidomėjimu. Klausimas iš ties svarbus. Šeima yra smurto, šeimoje yra smurto ištakos. Taip pat reikėtų paminėti ir vadinamosius e, garbės nusikaltimus Švedijoje. Tai irgi vyksta, mums reikėtų kalbėti ir apie tokio pabudžio smurtą. Ačiū. Aš esu įsitikinusi, kad uh, smurtas prieš moteris nėra vien tik tais kultūrinė problema susijusi su uh, lyčių diskriminacija. Dažnai nusikaltimai, tokie nusikaltimai vyksta šeimoje, namuose, tarp, smurtauja dažnai partneris. Ir na, nežinau, ar moterų emancipacija uh, tai kažkaip įtakoja Jūs kalbėjote apie garbės nusikaltimus, bet aš manau, kad tai yra tikrai labai pasenęs dalykas, jų turėjo būti likęs toli praeityje. Atsiprašau, kolegos, neturime daug laiko, šešiems suteiksiu žodį pasisakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirmininkė, ačiū. Aš trečias įrašas diskusijose nedaug, aišku, bet e, vis tik tai e, šiandien ta diena, kai kovojame su smurtu prieš moteris, e, vyrai Kanadoje nusprendė tokią dieną paskelbti prieš 25 metus po baisaus 14 merginų nužudimo. Taigi, aš manau, gal reikia paskelbti iš tikrųjų metus skirtus kovai su smurtu prieš moteris. Komisarė, aš kreipiuosi iš prieš keturis metus metu su, su ponia Matera, bet taip pat su ponia Parvanova, kuri tuomet buvo Aldė frakcijos, su ponia Figereido, kuri išgūė frakcijos ir kanalisės iš žaliųjų. Mes ėmėmės iniciatyvos, um, rašytinės deklaracijos vienintelės, kuri sur, surinko 420 parašų, didžiulę daugumą parašų ir aš norėčiau, kad tikrai atkreiptume dėmesį į tą deklaraciją. Tai buvo simboliškas parlamento žestas, tai rašytinė buvo deklaracija, dauguma mūsų pasirašyme ir aš tikiuosi, kad jūs įsigilinsite į ją ir iš tikrųjų paskelbsite metus, Europos metus skirtus kovai su smurtu prieš moteris. Toliau panašmuika. Hvala vam lijepo. Činjenica da ćemo sutra Ačiū pirmininkė. Tai, kad e, ponas Mokvegė rytoj e, bus paskelbta Saharovo premijos e, laimėtojų. Tai žinoma, mes žinome visi tas priežastis, jis kovojo už moterų garbę. Malala praėjusiais metais buvo apdovanotas Saharovo prizu Dar vienas svarbus dalykas yra tai, ką matome šiandien, tai yra popiežiaus kreipimasis į mus. Jis teigia, kad žmogaus orumas turi būti tas klausimas, ties kuriuo reikia susitelkti. Ir dėl to aš nusiteikusi optimistiškai kiekvienais metais, lapkričio 25 dieną ir šiame parlamente ir kitur mes prisimename E, smurtą prieš moteris ir tai turėtų būti ne tik simbolinis veiksmas, turėtume ratifikuoti Stambulo konvenciją. Pats svarbiausias dalykas yra pakeisti socialinį požiūrį į smurtą prieš moteris. E, kovoja dažniausiai moterys, tačiau labai sunku įveikti socialinį požiūrį. Aš esu susitikęs su aukštais politikais ir kai kurie iš jų teigia, pasakojo neįtikėtinas istorijas apie tai, kad smurtas seksu, seksualiniu pagrindu yra būtina siekiant užtikrinti tvarką visuomenėje. Taigi norėčiau pasakyti, kad neturėtume pritarti tokiems pasisakymams ir tokiam požiūrį. Akivaizdu, kad ES turi imtis reikiamų teisinių žingsnių, kad galėtų užtikrinti visišką netoleranciją smurtui prieš moteris. Taigi teisės aktų srityje turime šį vietą nuveikti, reikia ratifikuoti Stambulo konvenciją reikia naujų teisės aktų ir ši tema šiuo atžvilgiu labai svarbi. Ponas Juris tik. Ačiū, pirmininkė. Privalome sukurti tokią visuomenę, kurioje nebūtų smurto lyties pagrindu ir tai turi būti įtraukta į visų politinių institucijų darbo tvarkę, įskaitant Europos parlamentą. Na, nežinau, ar paskelbti metai būtų geras dalykas. Tai yra politinė problema. Smurtas lyties pagrindu yra pati blogiausia patriarchalinės sistemos išraiška. Reikėtų paminėti ir žodinį smurtą visa sistema padeda tam smurtui tarpti. Mums reikia išmokti valdyti vyrų ir moterų santykius vis, ir visose srityse gerinti moterų ir vyrų santykius. Ačiū, pirmininkė. Pritarčiau tam, kad paskelbtume kovos su smurtu metus, taip pat e, vyrų ir moterų lygybės strategija yra labai svarbi, puiku, kad atsiras skyrius apie kovą su smurtu prieš moteris. Šiandien mes daug kalbame apie kovą su smurtu prieš moteris ir galvojame, kaip galime judėti pirmin. Ir viena iš sričių būtų Stambulo konvencijos ratifikavimas. Minėjote, kad tik aštuonios valstybės narys ją ratifikavo. Mano šalis to nepadarė. Aš kalbėjau su teisingumo ministru ir buvo teigiama, kad kitais metais tokiu laiku bus planuojama tai padaryti kai bus išspręsti kiti klausimai, konstituciniai klausimai e, susijęs su turto reikalais. Taigi aštuonios valstybės narės, tik aštuonios ratifikavo Stambulo konvenciją, o dvidešimto dar nepadarė. Taigi klausimas, ar mes galėtume tai padaryti ir jeigu taip, tuomet tai būtų vieningas žingsnis kovai su smurto. Ačiū, ponė Čininčkiai bus paskutinė kalbančioji, atsiprašau kitų. Ačiū pirmininkė. Šios dienos diskusija vyksta lapkričio 25, kuomet minime kovos su smurtu prieš moteris dieną. E, e, smurtas prieš moteris klesti visose ES valstybėse narėse. E, pavyzdžiui, Italijoje buvo atliktas tyrimas, kurio rezultatai pasirodė praėjusią savaitę. 2013 metais e, buvo nužudyta apie 170 moterų. Tai yra moteris kas antrą dieną. E, tokių sunkių nusikaltimų skaičius išaugo. Ir panaši situacija yra daugelė kitų ES valstybių narių. Tai rodo, kad valstybių narių veiksmai prevencijos e, e, srityje ir e, nepakankami. Reikia teikti pagalbą ne tik aukoms, nukentėjusioms moteriams, bet ir jų vaikams, tam, kad ir jie atgautų dvasios ramybę. Aš norėčiau paprašyti komisijos patvirtinti papildomų teisės, patikti pasiūlymų dėl teisės aktų, dabartinių teisės aktų nepakanka. Taip pat noriu paraginti visas valstybės narės, o taip pat ir ES ratifikuoti Stambulo konvenciją. Ačiū. Ir pabaigai žodis komisijos nariai Jūrovai. Ačiū ponios ir ponai už šią svarbę diskusiją, ji man buvo didelis įkvėpimas, dabar aš jau žinau, ko reikia imtis komisijoje. Jūs prašote naujos direktyvos. Ir žinau, kad jeigu tai prižadėsiu, tai tuomet bus tarsi to priežastis laukti. Bet aš nenoriu laukti, reikia imtis veiksmų dabar ir jau yra tam tikros priemonės, kuriomis galima remtis. Galima daug ką padaryti remiantis tomis priemonėmis, kurias aš minėjome anksčiau. Suprantama, reikia, darysime viską, kad būtų kuo greičiau ratifikuota Stambulo konvencija. Taip pat reikalingas veiksmų planas, kuris padėtų imtis realių veiksmų, reikalinga išsami analizė ir tuomet žinosime, ar reikia teisėkūros ar ne teisėkūros pasiūlymų, reikia žinoti, koks galėtų būti terminas ir ką galima padaryti. Taigi tikrai pažadu tą darbą dirbti per kitus keliarius metus. E, taip pat e, mes e, nedaug kalbėjome apie žiniasklaidą, apie provokuojančius skelbimus, apie uh, E, naudojimasi moterėmis komercinėje erdvėje, nes tai formuoja tam tikrą nuomonę, kad normalu yra skriausti moteris, tačiau taip nėra. Ir paskutinė mano pastaba būtų tokia. Suprantu, kad neturime daug laiko. Ir ji bus šiek tiek asmeniška. Mes kalbėjome apie statistiką, kad kiekviena trečia moteris yra patyrusi ar patirs smurtą. Prie, galiu pasakyti, kad prieš daugelį metų ir aš patyriau smurtą ir daug kartų savo gyvenime buvau prieš manęs, patyriau žodinį smurtą. Ir tikrai būtų labai naudinga, jeigu ir mes pačios, kurios dabar darome įtaką, galėtume pripažinti tai ir pasidalinti savo asmeninę patirtimi prieš daug metų. Ir aš prisimenu tą jausmą. Atrodė, kad tai tarsi normalu ir kad tai mano gėda. Bet tai turi būti tų žmonių gėda, kurie vykdo smurtą, o ne aukų gėda. Atsiprašau, dar paskutinį sakinį pasakysiu. Ir prieš ragindami vyrus keisti savo elgesį turime kreiptis į moteris ir pasakyti, tai nenormalu. Ir ginkitės pačios. Ir prašykite pagalbos. Taigi baigiu tuo, ir tikrai nekantrauju su jumis bendradarbiauti, nes ši problema labai rimta ir su jie turime kovoti. Ačiū komisijos narė už jūsų žmogiškumą, už jūsų atvirumą, už jūsų asmeninius pasidalymus, nes iš tikrųjų mums labai svarbus tas asmeniškumas. Taigi tikrai parlamentas dėkoja jums už tai. Diskusija baigta. Ačiū Jums už pasisakymą. Toliau klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu dėl padėties viduržėmių jūros regione e, ir atsakingas e, e, pilietinių